We will continue our meeting. Tęsime posėdį, perėsim prie 21 klausimo. Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir tarybos reglamento dėl ES teisingumo teismo statuto dalinio pakeitimo ir bendrojo teismo teisėjų skaičiaus padidinimo. Bus pateikta rekomendacija antrajam svarstymui. E, pranešėjo pono Mario Epinto nėra. Taigi šiandien šį vaidmenį, pranešėjo vaidmenį, paskirsime vicepirmininkiai poniai Delvo. Merci, e, merci, monsieur Le. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš pirmiausia norėčiau pasakyti, kad nesu pranešėjo šio klausimu ir net neturiu tokių ketinimų. Aš tiesiog uh, laikinam, laikinai pavaduoju poną Mariją Elpinto, kadangi jis negali dalyvauti posėdyje ir matyt pirmiausia reiktų priminti, kad vyksta antrasis varstimas ir kad grafikas gan įtemptas. Jeigu parlamentas nori tarti žodį šiuo klausimu, labai svarbu, kad mes patvirtintumėme pranešimą ar patvirtintume tuos pakeitimus, turėtumėme savo poziciją tose dėrybose ir tą turime padaryti iki vėliausiai antros sesijos spalio mėnesį, nes priešingo atveju tarybos pozicija bus patvirtinta mums net nesudalyvaujant. Aš portugališkai nemoku, tai negaliu dabar apibendrinti to pranešimo, tačiau pakeitimai, kuriuos Marija Alpinto uh, pristatė savo pranešimui, šį ryt buvo išversti, mes gavome tuos vertimus į anglų kalbą, taigi aš galiu trumpai jums paaiškinti, kokie yra tie pakeitimai. Yra tų pakeitimų nemažai, tačiau kalba daugiausiai eina apie šešis punktus. Pirmasis, Marino Pinto čia siūlo išbraukti konstatuojamoje dalį, konstatuojamoje dalyse visas nuorodas kur yra kalbama apie tai, kad išaugo teismo darbo krūvis, kad yra ilgai svarstomos bylos, taigi jisai nori, kad viskas yra labai sudėtinga ir panašiai, tai jisai tiesiog nori konstatuojamuose dalyse tas nuorodas panaikinti, tiesiog, kur kalbama apie darbo krūvio išaugimą. Taip pat konstatuojama dalis, kur kalbama apie tai, kad yra būtina didinti skaičių tų teisėjų, irgi jis nori jos atsisakyti, tiek būtų dėl konstatuojamųjų dalių. Dabar kalbant apie pačius straipsnius, jis siūlo pakeitimą, kur būtų teigiama, kad teismas, jį sudaro daugiausiai 40 teisėjų, bet ne vienu metu kas kart teismas turi įrodyti, kodėl reikaling, jam reikalingas papildomas teisėjas. Toliau. Pranešėjas siūlo numatyti 19 papildomų referentų ir padidinti darbuotojų skaičių, darb, teismo darbuotojų skaičių, taip pat vertėjų skaičių Tai reiškia, kad kiekvienas teisėjas tokiu atveju vietoj trijų referentų turėtų keturis. Toliau. Pranešėjas siūlo įsteigti specialų į komitetą, kurį sudarytų parlamento ir komisijos atstovai, kuris e, vertintų, kaip veikia teisingumas Europos Sąjungoje. Toliau kitas pakeitimas, jame siūloma, kad e, Europos komisija stebėtų, tikrintų, net nežinau, kuris žodis yra naudojamas ar stebėti, ar tikrinti, ar analizuoti, kad teisingumo e, e, Europos komisija analizuotų e, teisingumo teismo sprendimus, kaip yra Europos tarybos atveju ir taip pat tam tikrus skirimo procedūras. Čia pranešėjas nori, kad į skirimo procedūrą būtų įtrauktas ir Europos parlamentas ir teisė skirti teisėją numatyta valstybei nariai, tačiau po to, kai vyksta konsultacijos tik tai su Europos parlamentu. Ir jeigu valstybė narė skiria moterį kandidatę, jeigu yra moterų kandidačių, tai kodėl, pavyzdžiui, pasiūlė vyrą kandidatą. Turi paaiškinti. Taigi, tokie yra pakeitimai, bent jau kiek aš supratau ir aš manau, kad visos politinės frakcijos turėjo laiko susipažinti konkrečiau su tais pasiūlymais ir pakeitimais. Tai tiek būtų tokia mano misija šiandieną keičiant pranešėją, žinant jo vietą. Dėkoju. Thank you, Madam Regner. Dėkoju, ponė Regner. Dėkoju už pakeitimų pristatymą. Man taip pat įdomus vienas aspektas ir noriu priminti vieną dalyką. Šį klausimą aptarinėjam jau tikrai ilgą laiką tie, kurie nedalyvavo e, e, pastarajam svarstime, tai jau buvo pateikta ataskaita, taryba yra išreiškusi savo poziciją. Taryba norėtų, kad e, teisėjų skaičius padvigubėtų. O dabar mes išgirdome, kad e, labai greitai turim priimti sprendimą, bet turim atsižvelgti labai daug detalių. Reikia pasižiūrėti, kokie pasiūlymai pateikti. Taigi aš ir kiti nariai jau kalbėjo pirmininkaujant Luksemburgui, išsakė savo nuomonės ir tikrai mes jau ties šiuo klausimu dirbame kurį laiką. Nemanau, kad reikėtų padvigubinti teisėjų skaičių, tačiau turime būti pragmatiški, turime paklausti savęs, ar norim rasti greitą problemos sprendimą, ar tiesiog pasi, turėtume pasirinkti tokią poziciją ir prieštarauti uh, tarybos pozicijai. Tokiu atveju įsileistume į, įsiveltume į ilgas diskusijas. Taigi turim atsižvelgti į visus šiuos aspektus, kurie mums visiems yra labai svarbus. Ir mes pritariam ponios Delvo pasiūlymui. Mes turime išlaikyti pusiausvyrą. Reikia išlaikyti vyrų ir moterų teisėjų pusiausvirą. Mes Europos parlamente turim užtikrinti, kad šis aspektas būtų įtrauktas į tarybos poziciją. Dabar šio aspekto tarybos pozicijoje nėra. Be to, Europos teisingumo teismas turi dirbti labai efektyviai, ginti piliečių interesus turi imti sprendimus, e, greitai, greitai reaguoti į krizes. Negalime atidėlioti e, tam tikrų klausimų. Būtent todėl labai svarbu padidinti teisėjų skaičių. Tačiau jeigu skaič, teisėjų skaičių padvigubinsime, kaip siūlo taryba, tai turėtume pirmiausia išsiaiškinti, kaip ir kur tie papildomi teisėjai skiriami. Tikrai reikia tą daryti vadovaujantis taisyklėm. Jeigu teisėjų skaičius bus padvigintas, padvigubintas mes turim gauti aišku pagrindimą ir paaiškinimą, kodėl tokio skaičiaus reikia tikrai turim vertinti tarybos pasiūlymą pragmatiškai. Aš manau, kad mes turim būti pragmatiški ir pritarti tarybai, tarybos pasiūlymai. Dėkoju pirmininkė. Iš tiesų situacija nėra ideali. Mes e, norėjom, kad e, mes tikėjomės, kad taryba pritars pirmajam parlamento apsvarstytam dokumentui, bet to mes neturim laiko, o turim įsitikinti, kad reforma bus įgyvendinta ir taip pat turim užtikrinti, kad parlamentas dalyvautų priimant sprendimą. Pone Regner tikrai e, pasiūlė tinkamą politinę kryptį, ją reikėtų apsvarstyti ir tikrai šios reformos reikia. Mes neturėtume e, išbraukti tokių nuostatų, kur kalbam apie tai, kad išaugo teismo darbo krūvis ir taip toliau. Aš nesutinku su mūsų nuolatiniu pranešėju ir su jo pateiktais pasiūlymais. Mums svarbiausia, kad teisinė sistema ES funkcionuotų ir veiktų ir tam, kaip žinia, reikia pakankamų išteklių. Taigi turim du variantus. Visų pirma, galim pritarti pirmai E, parlamento pozicijai ir išsakyti tam tikrus e, reikalavimus, paprašyti pagrysti e, teisėjų didinimo skaičių, poreikį didinti skaičių ir taip pat galim pritarti tarybai ir aišku gaila, kad taryba siūlo padvigubinti teisėjų skaičių, to, Tačiau antra vertus mes galim tarybai e, kelti reikalavimus ir prašyti pateikti tam tikras ataskaitas, pagrysti, kodėl skaičius turi būti padidintas dvigubai ir kaip tie teisėjai yra skiriami ir taip toliau. Taip pat reikia užtikrinti, kad būtų išlaikyta vyrų ir moterų teisėjų pusiausvyra. Tačiau turim imtis kažkokių priemonių, kad nebūtų taip, kad e, tarybos pozicija bus priimta e, parlamentui net nepasisakius. Mes tikrai turim ir toliau vykdyti teismo darbo reformą ir turime tame procese dalyvauti. Ponas Kas. net jeigu galime skirtingai vertinti pasiūlymą, ar reikia dvigubinti tą teisėjų skaičių ar ne, aš norėčiau pateikti vieną pasiūlymą. Europos Sąjungos institucijos neturi kažkokios vienos nuoseklios konstitucijos, kurią vadovautosi. Ir tą labai svarbu suprasti. Tačiau teisingumo ramstis turi veikti tinkamai ir turim užtikrinti, kad teisinės normos būtų e, tinkamai taikomos ir tinkamai jų laikomosi. Mes turim užtikrinti stabilumo Europos Sąjungoje, taigi turime surasti kažkokį pragmatišką ir greitą sprendimą. Ir būtent todėl reikėtų pritarti pateiktam pasiūlymui. Tačiau e, norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką sakė ponė Regner. Visų pirma, kvotos vyrų ir moterų teisėjų skaičius teisme. Aš pasisakyčiau už tai, kad būtų pritarta griežtai kvotų sistemai. Jeigu e, pasiskirstimas tarp vyrų ir moterų nebus tinkamas, turim e, įdėkti kvotų sistemą ir užtikrinti, kad tai būtų, kad santykis būtų tinkamas. Be to turim tikrinti, ar viskas funkcionuoja taip, kaip parašyta. Ar galim pagrysti teisėjų skaičiaus padidinimą? Dėkuoju. Ačiū. Europos Sąjunga išgyvena moralinę krizę dėl kelių veiksnių. Pirmiausia, migracijos problemos su kuria sudarė valstybės narės ir kuri rodo, kad Europa kol kas nesugeba tinkamai susitvarkyti su išorės sienų valdymu, taip pat žemės ūkio problema ypatingai aktuali Prancūzijoje, kur žemės ūkio darbuotojų ūkininkai yra labai įpykę dėl to, kas yra daroma ES ir aš asmeniškai norėčiau pasakyti, kad būtina juos nuraminti ir taip pat turime ir teisingumo teismo problemą ES, kuri irgi puikiai iliustruoja tą moralinę krizę. O kontekstas yra štai koks. Jaučiama, kad egzistuoja tam tikras favoratizmas, yra prielankumas vieniems arba kitiems ir aš norėčiau iškelti šią klaus, šį klausimą ir manau, kad tokie įtarimai negali būti toliau, negalime gyventi tokių įtarimų e, atmosferoje. Tai aš norėčiau pasmerkti tokia susiklošysią situacija. Taip pat mes norime dvigubai didinti teisingumo teismo teisėjų skaičių ir man ne visuomet aišku, dėl kokių priežasčių, priežasčių norime tą daryti, nes kaip pranešėjas ponas Pinto, aš taip pat manau, kad teisingumo teismo darbo krūvis nėra toks, kad būtina imtis tokių radikalių priemonių. Taryba bando primesti savo poziciją, tai dar kartą rodo, kaip pagarbiai elgesi su parlamentu. Taip pat e, dėl procedūrų, pavyzdžiui, du, e, du dalykai. 2011 metais buvo pirmasis svarstymas, dar ankstesnėje kadencijoje vyko tas svarstymas ir tada buvo pateiktas visiškai kitoks projektas, lygnant su dabartiniu. Taigi, kalbant apie procedūrą pačią, matome labai smarkių procedūrinių parlamento darbo tvarkos pažeidimų. Taip pat dar vienas dalykas, pono Pinto pranešimas, kuris žinoma, yra parašytas portugališkai, nėra kol kas išverstas. Taigi tikrai labai sudėtinga kalbėti apie pranešimą, kuris nėra išverstas ir patys pakeitimai, na gerai, jie angliškai yra, bet išversti kol kas tik į anglų kalbą. Tai man, pavyzdžiui, tai yra rimti procedūriniai pažeidimai. Dabar kiti dalykai. Pats turinys, aš norėčiau dar kartą pasakyti, kad esu įsitikinęs, jog teisėjų skaičiaus dvigubinimas nėra būtinas, mes patys, kai šiame komitete išklausėme teisėjų, teisėjai patys e, nemanė, kad tą daryti yra būtina. Taigi aš manau, kad e, pono Pinto siūlomas sprendimas yra gan racionalus. Aš e, pritariu daugeliu dalykų, ką jisai siūlo kur ta nuolatinė nuoroda yra daroma į tai, kad darbo krūvis yra išaugęs ir kad būtina didinti teisėjų skaičių, kas turi būti išbraukiama, taip pat, kad reikia samdyti papildomų referentų, kurie galėtų padėti teisėjams atlikti savo darbą. Taip pat dar viena mintis - įsteigti komitetą, kuris vertintų, kaip veikia teisingumo sistema ES, kodėlgi ne. Ir dar viena idėja, kad reikia užtikrinti vyrų moterų lygybę, kaip daugelis kolegų šiandien tai pabrėžė, aš dėl to irgi sutinku. Taigi situacija tokia, kokia yra ir labai svarbu šiandien išsakyti savo poziciją, nes priešingai darant taryboj spaudimą, mes tokiu atveju tiesiog iš vis parlamento pozicija nebus išklausyta. Kitas scenarius mes galime apginti savo poziciją, racionalią poziciją ir tą racionalią poziciją mes privalome ginti iki pat galo. Thank you very much. Ačiū, ponė Reda. Manau, kad pranešėjas pakeitimuose mini vieną svarbų dalyką irgi, kurie ekspertai taip patvirtina, kad teisėjų skaičiaus padidinimas padės padidinti teismo darbo efektyvumą, jeigu atitinkamai padidės ir kitų darbuotojų. Todėl jeigu nutarsime padvigubinti teisėjų skaičių, tai ar komitetas būtų pasirengęs paprašyti, kad būtų proporcingai padidintas ir kitų darbuotojų skaičius. Nes kad ir kokį sprendimą priimtume dėl teisėjų skaičiaus, svarbu, kad ši reforma padėtų pasiekti nustatytą tikslą. Tai yra padidinti teismo darbo efektyvumą ir bylų nagrinėjimo spartumą. Ačiū, ponia Hannibal. Ačiū, pirmininkė. Labai sudėtingas klausimas. Ir jau ne pirmą kartą jį aptarėme. Kai kurie iš mūsų visai neseniai buvome teisme ir buvo akivaizdu, kad teisėjai yra pervargę, kad yra daug susikaupusių bylų, taigi daug komiteto narių pritartų tam, kad reikia kažką daryti. Priešingų atveju visai sistemai iškyla pavojus, jeigu ji netinkamai veikia, jeigu per ilgai nagrinėjamos bylos. Todėl turime rasti išeitį. Tačiau Nemanau, kad mums reikėtų tęsti diskusijas prieš e, skaitant e, patį pranešimą. Mm, tikrai nedaug kas iš mūsų supranta portugalų kalbą. Pakeitimai anglų kalbą pateikti tikrai keistas būdas. Pritariu tam, kad mums reikėtų sparčiau dirbti, kad greičiau būtų pateiktas pranešimas. Ir jeigu teisingai suprantu, tai pakeitimuose be kita ko rašoma, kad turi būti 40 teisėjų, daugiausiai 40 teisėjų teisme ir kad turėtų būti papildomai 19 teismo darbuotojų. Tai yra didelis, nemažas padidėjimas, nesakau, kad taip turi būti, bet mums reikėtų suprasti, kokios bus to pasiekmės ir kiek tai kainuos. reikėtų, jeigu tai padarysime, tai nustatyti kažkokius lūkesčius dėl teismo darbo efektyvumo. Ir kaip teigia dauguma narių, reforma tikrai reikalinga, šie pasiūlymai naudingi, parlamento pozicija svarbi, reikia dirbti greičiau, tačiau kita vertus mums reikalingas turėti daugiau laiko, kad galėtume bent jau perskaityti pranešimą. Pone Ferrara. Ačiū, pirmininkė. Atsiprašau, kad turiu pateikti nuomonę dėl pakeitimų, ne, pakei, dėl pake, pranešimo pakeitimų, kai neskaičiau paties pranešimo, nes jis portugalų kalba. Matydama pakeitimus, abejoju, ar pranešėjas siekė kompromiso, atsižvelgdamas į teismo poreikius, kad teismo darbas vyktų efektyviau. Ir kad teisėjai turėtų pakankamai laiko priimti sprendimams, nepažeisdami šalių interesų. ekonomiškai svarbu, kad ES primtų sprendimą. Taryba pasiūlė padvigubinti teismo teisėjų skaičių, tačiau ekonominė prasme tam pritarti sunku, tačiau pranešėjo pasiūlyme rašoma, kad bus padės ne tik teisėjų skaičius, bet ir kitų teisininkų skaičius kurie dirba teisme, e, kad tie žmonės padėtų sparčiau priimti sprendimus. Todėl svarbu padidinti ne tik teisėjų, bet ir teisės referentų skaičių, kurie galėtų padėti greičiau priimti sprendimus ir tokiu būdu išvengti didelių išlaidų. Todėl tikriausiai per kitas diskusijas diskusijas, kai mm, ponas Marinio Pinta dalyvaus, mes jau galėsime šį klausimą aptarti detaliau. Ačiū. Ponas Vievka. Ačiū pirmininkė. Ačiū kolegoms už e, tokią įdomią diskusiją. Atsiprašau, kad e, gaila, kad e, pono Lipinto nėra posėdėje, nes dabar jau yra antras skaitimas. Procedūros buvo nustatytos prieš vasaros atostogą ir dabar mes turėjome ramiai aptarti Teisingumo teismo reformą ir nustatyti tvarkaraštį dėl kurio susitarėme su pranešėju. Sunku patikėti, kad Liepos mėnesį ponas Depinto nežinojo, ką jis dirbs rugsėjo mėnesį savo šalyje prasidėjus, prasidedant rinkimams, rinkimų kampanijai. Mes turime pateiktus pakeitimus portugalų ir anglų kalba. Tai buvo padaryta paskutinė minutė. Manau, kad šis pranešimas yra svarbus tiek, kiek svarbus pranešimai. Mes žinome dokumento turinį, nes pono Marinio Lepinto pozicija per metus nebus pasikeitusi. Nei truputėlių, todėl žinome, kad iš pradžių jis prieštaravo reformai ir turėtų tebe prieštarauti. Jo statistika neįtikino, neįtikino ir duomenys, ir informacija, kurią jam pateikime per posėdžius. Taip pat posėdžiuose dalyvavo ir teisingumo sistemos atstovai reforma nebuvo įgyvendinta ne vien todėl, kad tai buvo nauja idėja. Tai yra būtinybė, mums reikia galvoti apie ateitį. Europos teisingumo teismas yra ypač svarbi institucija ir jeigu yra vykdoma tokios organizacijos reforma, tai reikia pagalvoti ne tik apie trumpalaikę perspektyvą. Tik pagalvokite, kiek užtrunka šis darbas ES institucijose. Ponios Tais darbas buvo, pranešimas buvo patvirtintas po dviejų metų. Parlamento sudėtis pasikeitė ir mes vėl pradedame dirbti tą patį darbą nes tuo metu 2014 metais dar nežinojome tarybos nuomonės tuo klausimu, o taryba manė, kad gali pateikti modus operandi, kad nereikėtų taip padidinti teisėjų skaičiaus. Taigi turime pateiktą radikalią teismo reformą arba galime paprasčiausiai e, pakeisti šį dokumentą. Liuksemburgė esantis teismas turi veikti veiksmingai, o jeigu ne, tai kas bus atsakingas už tai. Reikia kalbėti ir apie išlaidas. Jeigu padidinsime ar padvigubinsime teisėjų skaičių, tai visa tai kainuos, bet yra nagrinėjama vis daugiau bylų ir kartais jų nagrinėjimas užtrunka, kartais reikia pagalvoti, e, tai susiję ir su baudų skirimu, todėl mums reikia turėti galvoje ilgalaikę perspektyvą. Nes ne mums taryba daro spaudimą, bet sakyčiau, kad mes per pirmąjį skaitimą buvome per daug pasyvus, nes nesusitikome su tarybos atstovais, neaptarėme šių klausimų, būtent todėl dabar atsidūrėme tokioje situacijoje. E, pone Regner, pone Hannibal, e, pone Hautala, pone Dalvo minėjo visą tai, bet norėčiau dar kartą tai patvirtinti Europos parlamentas turi turėti galimybę išsakyti savo nuomonę. O jeigu iki nustatyto termino darbo netliksime, tai parlamentas negalės daugiau daryti įtakos dokumento turiniui, o mes tikrai norime, kad mūsų nuomonė būtų išgirsta. Ir peržiūros nuostata. E, būtų reikalinga arba e, situacijos nagrinėjimas, kuris parodytų, kad reforma reikalinga. E, Mums tiesiog reikia patikrinti, išsiaiškinti, ar ta reforma tikrai bus naudinga. Labai svarbu išsiaiškinti ir e, su lyčių pusės yra susijusius dalykus. Bet yra dar trečias dalykas, kuris vienodai svarbus. Leiskite priminti, kad e, kalbame apie du etapus. Per praėjusią parlamento kadenciją kalbėjome apie teisėjų skaičių, tačiau dar ne viskas. Reforma yra daug išsamesnė, dabar yra tos reformos antras etapas, bet yra dar trečias dalykas. Sakykime, galime pasakyti parlamentui ir kitiems, kad ir teisingumo teismui, kad greitai bus naujas teismo pirmininkas ir mes norėtume žinoti, kokių priemonių imsis teismas po reformos, kad teisėjai galėtų dirbti geriau. Nes dabar bylos priskiriamos teisėjams ir kartais jų negalima perduoti kitam teisėjui ir teisėjai dirba per daug ir čia reikėtų kalbėti ne tik apie teisės referentus ar kitus teismo darbuotojus, nes ne jie, o teisėjai priima sprendimus. Ir tai reikia prisiminti. Teisingumo teismas yra vienas iš ES ramščių ir jis neturėtų būti įsparaustas į kampą neturėtų būti nustatytos kokios nors finansinės baudos. Tiesiog reikia pakankamai laiko tam, kad teismas galėtų dirbti veiksmingai. Apibendrindamas pasakysiu, kad tai, ką pristatė ponė Delvo ir tai, ką iš pradžių parengė ponas Lepinto, e, tai yra gana abstraktus dokumentas, nemanau, kad labai realistinis. Ir reikėtų pagalvoti, gal mums koks nors marsietiškas e, požiūris būtų geresnis. Mes nerealiai, netikroviškai mastome ir pranešėjų irgi pritrūko to. Jis netliko savo funkcijos. Tai jau antras skaitimas ir aš asmeniškai esu prieš, tai prieš tuos išbraukimus, kuriu, kuriais yra paaiškinamas reformos būtinumas. Pritariu tiems, kurie teigia, kad mes esame atsidūrę sudėtingoje situacijoje ir nebus pateikta kito pasiūlymo. E, galime pritarti daugeliu dalykų, bet turime visi susitarti ir pateikti tai, kas buvo paminėta, būtent tikrinimas po reformos ir lyčių lygybės klausimas. Po, puiku, ponė Anderson. Ačiū. Aš tik svarstau, ar e, teisėjų rinkimo procedūra, kuri yra nurodyta 15 pakeitime, ar ji nesumenkins teismo nepriklausomumo? nes tas procesas gali būti politizuotas. Aš neperskaičiau pranešimo, nes nemoku portugalų kalbos, labai norėčiau jį perskaityti ir tikiuosi, kad pranešime šis klausimas yra nagrinėjimas. Norėtųsi išgirsti pranešėjo nuomonę dėl to, kaip svarbu, kad teismas išliktų nepriklausomu. Ačiū. Mrs. Delvo. Pone Delvo. Aš norėčiau pasakyti dėl dviejų dalykų, kurie man yra aktualūs. Kadangi, na, ne dėl to, kad esu pranešėjai keičianti komiteto narė, bet tiesiog dėl, noriu asmeniškai pasisakyti apie tam tikrus dalykus, nes aš daug domėjusi šiuo klausimu, esu šešėlinė pranešėja socialistų frakcijos vardu ir norėčiau du dalykus pabrėžti. Pirmiausia, dėl to, ar reikia didinti referentų skaičių padedančių teisėjams. Tai yra vienas klausimų, kurį mes kėlėme per visas diskusijas ir aš asmeniškai manau, kad tai nėra tinkama idėja. Dabar kiekvienas teisėjas turi tris referentus ir aš manau, kad faktiškai to, to pakanka galima puikiai išsiversti ir su trimis referentais, juolab, kad na, teisėjas turi perskaityti savo referentų darbą. Ir tam irgi reikia laiko. Jeigu mes padidinsime referentų skaičių, tada teisėjas tiesiog nesugebės sekti visų tų referentų darbo. Taigi tokiu atveju mes kaip ir norime palengvinti teisėjams darbą, bet man kyla klausimas. Na, ko, Aišku, procedūra skirti teisėjams egzistuoja, valstybės narės siūlo kandidatus, e, tačiau čia irgi įvyksta tam tikra, tam tikra egzaminavimo procedūra ir panašiai, bet jeigu visi referentai atliks darbą už teisėjus, tai tą, tą pačią procedūrą turėsime numatyti ir referentams, nes jeigu visą darbą atliks referentai, tai referentai faktiškai ir sprendimus priims. Taigi, aš nemaniau niekuomet, kad reiktų didinti referentų skaičių. Ir dar vienas klausimas, kurį norėčiau iškelti, tai yra tai, kaip veikia teisingumo sistema Europoje. Dabar turime teismą, turime tribunolą. Ir po Nico sutarties, man atrodo, ir įsteigtas yra specializuotas tribunolas, yra tarnautojų teismas. Ir tuo metu mes pasirinkome tokį sprendimą, nes buvo tas krūvis per didelis teismui, dėl to mes ir nusprendėme surasti kitą sprendimą, įsteigti specializuotą teismą. Ir dabar mes jau dabar siūlome panaikinti tą tarnautojų teismą, nes e, kitais metais, jeigu galiausiai pasieksime kokios tai pažangos šioje srityje, tada reiks grįžti dar šiame komitete svarstyti kitą klausimą, nes reiks nuspręsti, kaip, kaip elgtis su tarnautojų teismu. Ar jį panaikinti ar ne. Taigi, ar negeriau būtų palikti tą specializuotą teismą ir pirmos instancijos teismą, kuris galėtų dirbti, na, kaip specializuota institucija, tai specializuoti teismo rūmai, kurie veiktų e, kaip ir teisingumo rūmų rėmuose, tas irgi yra įmanoma, didinant e, teisėjų skaičių ir yra tikrai gan sudėtingų bylų, kurios patenka į teismą susijusios su įvairiomis valstybėmis, nesažininkos konkurencijos klausimai, panašiai visi sprendžiami teisingumo teisme ir man dabar kyla klausimas, ar nėra daroma šioks toks spaudimas teisėjams per metus priimti, ko galima daugiau sprendimų, kad nebūtų vilkinamos bylos ir panašiai, tai užtrunka ir nevertėtų palikti specializuoto teismo tam tikrais atvejais kad tam tikrais atvejais jisai svarstytų tas specializuotas bylas. Taigi, kaip supratote, aš nepritariu pranešėjo nuomoniai, bet aš per pirmąjį savo pasisakymą bandžiau labai sąžiningai pristatyti jo pakeitimus. O dabar išsakiau savo nuomonę. Dėkoju. Mr. Zviefka. Ponas Zviefka. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai norėčiau atsakyti į pono Andersono pastabą. Tai yra penkioliktasis pakeitimas ir penkiolikto pakeitimo turinys prieštarauja sutarčiai. Europos parlamentas nėra ta institucija, kuri gali skirti ar patvirtinti teisėjų skirimą, tačiau mes turime daryti nuorodą į 255 straipsnį ir parlamentas taip pat tikrina teisėjo kandidatūrą šiame jūri komitete. Taigi šis pakeitimas prieštarauja tiesiog sutarčių nuostatoms ir negali būti patvirtinamas toks pakeitimas. Pirmininkas, dėkoju. Prašau. Aš e, nenoriu piknaudžiauti man skirtų kalbėjimų, kalbėjimų laikų, tačiau aš manau, kad dabar jau kaip ir išklausime visų politinių frakcijų, išskirius gal ALDE frakcijos, kurios atstovų nėra, nėra nei vieno ALDE frakcijos nario. Tai aš manau, kad dabar jau mes kaip ir galime na, susidaryti įspūdį, kokia yra vyraujanti pozicija. Mhm Ir e, neaišku, aišku, kokias frakcijos dar, kokius frakcijos kitus e, siūlys pakeitimus, bet aš vis tiek, išskyrus gal vieną pasisakymą, manau, kad dauguma mano, jog teisingumo teismo darbo krūvis yra smarkiai išaugęs ir būtina didinti teisėjų skaičių. Tokia yra vyruojanti nuomonė. Na, aišku, yra tam tikrų niuansų, nes kai kurie sako, kad reiktų laikytis tarybos pozicijos, jai pritarti, bandant siūlyti pakeitimus, kurių mes lauksime dabar, tam, kad būtų galima pristatyti parlamento poziciją ir siekiant ir lyčių lygybės, skiriant teisėjus ir panašiai, taip pat, kad būtų numatytas ir pežiūros straipsnis, bandant išsiaiškinti, ar tinkamai veikia teisingumas Europos Sąjungoje, ar situacija yra pagerėjusi, ar pagerėjus, pagerės situacija, kai bus padidintas tų teisėjų skaičius. Taigi, kiek aš supratau iš tų diskusijų ir galbūt reiktų priminti dar pakeitimų patikimo terminą. Ir aš tikiuosi, kad ponas Marina Pinto sugrįž laiku, kad galėtų perimti šios darbus ir apginti savo poziciją. Ačiū. Taip, labai svarbu išsiaiškinti, apie kokius mes čia kalbame terminus. Mane informavo, kad kalbant konkrečiai apie šį pranešimą, prancūziškas vertimas pasirodys rugsėjo 17 dieną, angliškas vertimas 18 dieną, į kitas kalbas tekstas bus išverstas rugsėjo 23 dieną. Tačiau pakeitimai turi būti pateikiami iki rugsėjo 21 dienos. Balsuosime tuo met komitete spalio 13-ąją. Ir trečiojo spalio plenarnėje sesijoje turėtų vykti balsavimas. Tai štai toks yra, tokie yra terminai. Mes. E, Panas Dievka dar nori pasakyti. Aš turiu klausimą pirmininkui. Jeigu mes paprašytumėme, kad būtų atidėti terminai, prailginti terminai, tarkim, iki 23 rugsėjo, 23 vidurdienio, ar tada pakaktų laiko tam, kad gautumėme tų pakeitimų vertimus ir tada per pirmąją spalio sesiją, spalio 8 dieną galėtumėme surenkti papildomą posėdį, ar tikrai reikia griežtai laikytis numatytų terminų, tai yra rugsėjo 21-osios pakeitimų pateikimo datos. Pirmininkas sekretariatas mano, kad įmanoma bus tą padaryti. Taigi, tada pabandysime laikytis pono Zvieskos pasiūlymo dėl datos. Taigi tada darome prielaidą, kad pakeitimo pateikimo terminas rugsėjo 23.12 valanda dienos. Tai reiškia, kad turėtų būti surinktas neįlinis posėdis, dar spalio 8 dieną ryte, neįlinis mūsų komiteto posėdis. Maybe, maybe few comments uh, to what has been said because... Dar labai trumpai pakomentuosiu tai, kas buvo pasakyta, nes ponė Delvo užbaigė diskusijas dar prieš man pasisakant. Aš dar tik tai norėčiau uh, pridurti, kad ponas Zviefka pasakė, jog per tą laiką mes nesusitiksime su rybos atstovais. Tiesa, bet aš susitiksiu su pirmininkančios valstybės atstovais ir bandysiu jų paprašyti pateikti tarybos poziciją, ko galima greičiau, nes kol kas mes jos neturime. Dėl to mes dabar ir turime tiek nedaug laiko svarstymams. Kiek suprantu, pranešimas kaip ir nuosekliai atspindi ponios Tain siūlymą dėl 12 papildomų teisėjų. Kito tarpu ponė Renner siūlo tvirtinti tarybos poziciją, o po to pažiūrėti, ar toks pasirinkimas buvo teisingas. O pranešėjai siūlo kitaip. Jis siūlo mažiau teisėjų, o tada jau pamastyti apie tai, ar nereikia dar daugiau jų tų teisėjų. Aš šiek tiek tuo met nepritariu poniai Delvo dėl referentų ir jų skaičiaus didinimo. Aš maniau, kad tai buvo vienas, vienas stipriųjų pranešimo pusių, nes tokie sudėtingi klausimai kaip konkurencija, konkurencijos bylos, kur yra labai daug faktų, reikia, na, reikia daug faktų surinkti ir panašiai tai tada referentai tikrai turi atlikti tokį darbą ir jų reikia daugiau. Ar būtų dar kitų pastabų? Ponas Kalot nori pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Teisingumo teismo vardu aš norėčiau pirmiausia padėkoti už paramą, kurią išsakė dauguma komiteto narių, sureagavo į Teisingumo teismo prašymą sustiprinti darbą, paremti darbą, kad jis būtų veiksmingesnis. Aš turiu dar, norėčiau dar paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, kelios e, nedidelės detalės. Mes kalbame apie tarybos poziciją, be jokios abejonės, ir tai yra normalu, tačiau nepamirškime, kad tai buvo ne tarybos pasiūlymas, tai buvo e, reikalavimas pasi, pasiremti atitinkamų sutarties straipsnių. Ir Teisingumo teismas irgi būtent e, reikalauja to, kad turėtų tinkamų, pakankamai išteklių. Taigi turime kalbėti apie ir Teisingumo teismo ateitį, o ne vien tik tai apie tarybos poziciją. Ir yra dažnai minimas teisėjų skaičiaus dvigubinimo klausimas. Tačiau ne apie tai eina kalba, nes dabar yra 35 teisėjai, kurie iš yra įvairių jurisdikcijų ir atlieka savo pareigas. Nuo 35 iki 56 būtų didinamas teisėjų skaičius per keletą metų, 12 iš pradžių būtų papildomai numatyta teisėjų, o po to 2019 metais dar 9 papildomi teisėjai. Ar tai yra per daug? Ne. Ne, kadangi Teisingumo teismas iš pat pradžių sakė, kad tiek būtų teisėjų ne per daug, turint omenyje, kad yra daug klausimų, daug bylų ir taip pat Teisingumo sistemos kokybė susijusi su keliais elementais, ne vien tik tai su bylų skaičiumi, bet ir su procedūromis. Taip pat tai yra susiję ir su pačia teisingumo kokybė. Tai reiškia, kad teisėjas turi svarbes bylas, sudėtingas, delikačias bylas svarstyti ramiai, nes tikrai yra rimtų bylų, kur reikalingi penki teisėjai, tačiau dažnai dėje turime dirbti su trimis teisėjais dėl išteklių trūkumo. Ir taip pat kalbame apie kaštus, tai yra aišku, normalu, mes irgi labai atidžiai tai svarstome ir 13,5 milijonų eurų apie tai. 3, 13 milijonų su pusė eurų yra 2009 metais, tai būtų papildomai 20 dar procentų, jeigu būtų e, padidintas teisėjų skaičius, tai reiškia, kad nedvigubai išauga sąnaudos, tiesiog tik 20 procentų išauga teismo sąnaudos ir tam pritarė ir komisija, ir atitinkamas komitetas. Ir tikimės, kad ir Europos parlamentas galės pritarti šiam siūlymui. Ir dar vienas dalykas, kadangi tai yra jūsų teisėkros procedūra ir mes, aišku, čia tik tai stebime padėtį, tačiau, jeigu teisingai suprantu, ta pozicija, kurią išsakė Europos parlamentas tuomet, kai Tain rinkė pranešimą, teisėjai atmetė tuomet tarybos poziciją ir dėl to reforma neįvyko. O mums ta reforma yra būtina, skubiai, dabar, nes dabar būtent ir Europos parlamentas privalo prisimti savo atsakomybę ir parodyti, ar remia teisingumo teismą, teisingo teismo darbą, kad jis turėtų pakankamai išteklių tinkamai atlikti savo pareigas. Ir mes, kaip sakė ponas Zviefka, be jokios abejonės, ta reforma yra būtina, vidinių procedūrų reforma yra būtina, ir taip pat pritarėme ir parlamentui, komisijai bei tarybai dėl kitų iškeltų klausimų, pavyzdžiui, moterų atstovybės, būtent dar, dar to, dėl to, kad moterų turėtų dirbti daugiau mūsų institucijoje ir dėl to, kad reikalingas peržiūros straipsnis po tam tikro laikotarpio, kad jūs patys galėtumėte įsitikinti, ar tai, ką padarėme, yra teisinga, o jeigu neteisinga, tuomet reikia peržiūrėti situaciją ir prisiderinti prie realybės. Taigi mes tikrai labai prašome paramos teisingumo teismui, nes teismas tos paramos nusipelnė. Dėkoju, ar būtų dar norinčių pasakyti? Nematau. Tada baigiame svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Ir norėčiau priminti, kad bus neįlinis posėdis, susitiksime spalio 8 dieną. Ir tada Įvyks po to jau vėliau eilinis posėdis 12 ir 13 spalio dienomis. Dėkoju už dalyvavimą. Thank you.